Could... Kolegos, tarsi. Paprašyčiau atsisėsti savo vietas tam, kad galėtume pradėti balsuoti. Na, žinau, kad šiandieną darbo turkė mažiau punktų nei vakar, tačiau vis dėlto turime atlikti savo pareigą. So I will start with some announcements. Turiu keletą prašymų, su kuriais aš norėčiau pasidalinti. Vakar. Vakarykštis protokolas yra išplatintas. Ar turite kokį nors pastabų dėl jo ar prieštaravimų? Atrodo, kad ne. Kągi, laikykime protokolą patvirtintą. Antras dalykas. Monika Luiza uh, Simon Buzitil, magistrė Ana Gomeš, Bastes siūlo paskelbti 2010 metus kovos su korupcija metais. Na, dauguma parlamentaro pritarė šiam siūlymu ir pagal 123 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Uh, e, ši informacija suteikta žodžiu suinteresuotams asmenėms, o 2010 m. gegužės 10 d. E, bus sugrįžta šio klausimu. Pone Makovai, ar norėtumėte pasisakyti pagal darbo tvarkos taisyklių straipsnį? Dėkoju, pone pirmininkė, dėkoju kolegoms, kurie palaikė šį siūlymą ir jį pasirašė. Naudodamasi progą kreipiuosi į komisiją ir tarybą su prašymus sukurti ES stiprų kovos su korupcija stebėjimo mechanizmą ir raginu pademonstruoti politinę valią kovoje su korupcija, kol dar nevėlu. Ačiū. Dėkuoju. Na kągi, balsuosime dėl pirmojo pranešimo, tai pono Mendes Devygo uh, e, pranešimas, pagal kurį siūloma nešaukti konvento dėl sutarčių nuostatų susijusių su perinimo laikotarpio priemonės dėl Europos parlamento sudėties. Taigi balsuojame varnių būdu dėl